day, everybody, dear colleagues. Labą dieną visiems, kolegos. Sveiki sugrįžę į Libę komiteto darbą. Posėdį. Šiek tiek luktelėjome prieš pradedami, bet gal dabar jau ir pradėkime posėdį. Bent jau darbo tvarkę patvirtinkime, tai pirmasis darbo tvarkės punktas. Nemažai yra pakeitimų numatyta darbo tvarkė. Trečiasis punktas - posėdžio protokolų tvirtinimai. Kalbu apie vasario mėnesio protokolus. Patvirtinimas yra atidėtas į kitą dieną. Devintasis punktas. E, pajamų iš nusikaltimų užšaldimas ir konfiskavimas atidėta. Tada kitas klausimas, dvyliktasis. Albrecht ir Trucas paprašė, kad jis būtų atidėtas. Ir norėčiau paskelbti, kad koordinatorių posėdis įvyks šiandieną, jo dvi dalys numatytos. 11.45 pirmoji dalis, tai bus e, uždaras posėdis. Taigi, o antrasis koordinatorių posėdis, antrojo dalis, iš, įvyks pusė trijų. Dvidešimtasis punktas. Libė delegacija į Kiprą. 4.15 bus aptartas šis klausimas ir dabar įdėtas naujas punktas į balandžio 25 dienos ryto posėdžio darbo tvarkę, turiuomenė rydienos posėdį 9 ryto, yra numatytas punktas. Tai bus koordinatorių rekomendacijų tvirtinimas. Ir galiausiai 23 punktas dėl ES prisijungimo prie konvencijos dėl žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių apsaugos. Atidėta šis klausimas į kitą darbo atvarį, į kitą posėdį, gegužės antrąją dieną. Dabar Jeigu nieks neprieštarauja, galime eiti tolyn. Pirmiausia, pranešimai. Pranešėjo paskirimas. Pone Vikstrom iš ALDE frakcijos bus pranešėja dėl direktyvos peržiūro, peržiūros dėl trečių šalių piliečių įvažiavimo ir gyvenimo sąlygų. Ponas Ensiu ir ponia Zomer yra paskirti pranešėjais dėl pasiūlymo pakoreguoti Šengeno sienų kodeksą. Tai yra pažangių sienų paketo dalis. Jeigu nieks neprieštarauja, žengėme tolin. Ir pirmasis esminis darbo tvarkės punktas, numeris 4, tai yra situacija dėl vykstančių tarp institucinių dėrybų teisėkuros procedūrose. Turiuomenyje galimybę naudotis advokatu baudžiamosiose bylose ir teisė e, gauti galimybę susisiekti arešto metu. Dėrybos e, vyko balandžio 17 dieną, taigi išklausysime pranešėjos ponios Antonesku, kuri papasakos, kokia dabar yra situacija šiuose dėrybose. Na, o po to gausime daugiau informacijos apie dėrybas trilogo posėdžiuose. Taigi, ponia Antonesku, žodis jums. Ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau informuoti kolegas, kad praeitą savaitę Strasbūrė buvo surinktas septintasis trilogo posėdis. Turiu omenyje posėdį dėl direktyvos, dėl galimybės gauti teisėją advokatą baudžiamosiose bylose ir taip pat galimybę susisiekti arešto metu. Taigi, mano e, manimu, mums tikrai pavyko pasistumti į priekį šiuose dėrybose ir aš norėčiau padėkoti tarybai ir komisijai už jų pastangas. Nes mums pavyko pasiekti kompromisų susijusių su įvairiais aptartais aspektais. Na ir mes aptarėme eilę straipsnių, kuriuos dar reiks keisti ir kai kurios aspektus, kurie yra daugiau techninio pobūdžio. Taigi tai yra na, techniniai pakeitimai, techniniai pakoregavimai, bet yra ir kitų aspektų, e, kuriuos reiks aptarti viduje. Na ir dabar norėčiau paminėti tuos klausimus, kuriuos reiks dar aptarti komitete dėl e, liudininkų dalyvavimo e, yra numatytos taisyklės dėl procedūrų, e, kuomet yra vyksta advokato apklausa ir tokia teisė čia yra numatyta. Na ir taip pat trilogo posėdžiuose buvo pabrėžiama, kad labai svarbu gauti informaciją apie teisę į advokatą tiems asmenėms, kurie dar nėra sulaikyti arba areštuoti. Taip pat diskusijose buvo kalbama ir apie tuos straipsnius, kur kalbama apie teisę e, tretiems asmenims e, gauti informaciją. Tai vėlgi yra susijęs su e, sulaikytojo teisę susisiekti ir bendrauti. Taip pat e, kalbama ir apie Europos e, arešto orderį. Yra ir kitų jautrių klausimų, kuriuos reiks aptarti ir parlamente, mūsų diskusijose su šešėliniais pranešėjais, bendra pranešėjais. Na ir Kitoje tarybos darbo grupėje irgi bus aptarimi štai kokie klausimai. Teisės gauti advokatą išlygos, taip pat tyrimai ir atliekami tyrimai ir galimybė įtariamajam bendrauti su advokatu. Norėčiau pasakyti, kad visos institucijos siekia, kad šios dėrybos būtų užbaigtos laiku ir aš norėčiau pabrėžti Airijos pastangas, pirmininkančios valstybės pastangas siekiančio tikslo. Na ir mums aktualiausias yra dėrybų rezultatas. Svarbiausia, kad turėtumėme tekstą, pagal kurį įtariamiesiems ar kaltinamiesiems baudžiamosiose bylose būtų numatyta teisė į gynybą laikantis Europos konvencijos, žmogaus teisų konvencijos nuostatų. Taigi dėkoju ir aš mielai atsakyčiau į kolegų klausimus, jeigu jų būtų. Ačiū. Thank you. And... Dėkuoju. Šiuo metu mes kalbame apie šiuo metu vykstančias tarp institucinės dėrybas. Ir Taip pat kalbame ir apie e, piliečių teisų programą. A, jūs ir ieškojo, ponia Gons. Taip, taip. Šiuo klausimu pranešimą rengė ponia Gons. Viskas patikėta jos profesionalioms rankoms. Ir taigi prašau, pristatykite mums darybų eigą. Šiuo metu vyksta trilogas, vyksta labai konstruktyviai visos šalės ilgesi konstruktyviai. Mūsų paskutinis postas įvyko šį pirmadienį. Dar yra keli klausimai, e, kuriuos liko įspręsti. Tai vienas iš jų yra susijęs su tuo, ar mums įsireikti deleguotusius ar gyvendinamučius aktus. Šis klausimas buvo atidėtas e, kitam posėdžiu. Aš tikiuosi, kad kitą kartą mums pavyks susitarti. Kitą kartą trilogo posėdis vyks gegužės 13 dieną. Yra dar ir kiti klausimai, kaip patraukti hartijos nuostatas į konkrečius tikslus. Kai kalbame apie neapykantą, čia taip pat e, galvojame, kaip galima būtų atsižvelgti į tam tikrų e, mažumų nepilname, at, nepilnamečių atstovų e, teisės. Ir, ir yra keli dar klausimai, kurie dubliuojasi su vartotojų teisų apsaugos programa ir keliais kitais dalykais. Aš tikiuosi, kad gegužės 13 dieną mums pavyks baigti darbą ir mes pateiksime bendrą suderintą pasiūlymą. Dėkoju. Dėkoju. Dėkoju Jums už informaciją. Ir dabar toliau, kiek aš suprantu, Ponas Melo turėtų mums pristatyti savo e, e, darybas dėl Europos tyrimo orderio. Enfim, muito brevemente dizer que trabalhos, apesar. Labai trumpai, ponė pirmininkė. Šis pranešimas yra labai e, sudėtingas, bet aš manau, kad darybos vyksta pakankamai gerai. jau mes aptarėme e, trilogus kitais klausimais. Mes kalbame apie tris straipsnius - pirmąjį, ketvirtąjį ir penktąjį. Pastrasis mūsų posėdis vyko balandžio 16 dieną. Mes nagrinėjome tyrimo orderio klausimą. Galvojame tiek apie jo turinį, tiek apie jo formą svarstėme, kaip jis turėtų atrodyti. Aš manau, kad mūsų darybos artėja pabaigos link. Mes visi puikiai bendradarbiavome, visi šešėliniai pranešėjai aktyviai dalyvavo darybose. Nepaisant to, kad priimti kai kurios sprendimus nebuvo lengva. Mes kalbame apie laisvės, apie e, piliečių garantijas ir teisės, bet kartu mes norime, kad e, pati procedūra būt, vyktų sklandesnė ir kad ji būtų trumpesnė. Tikimės taip pat, kad šis orderis padės mums atlikti uh, nusikaltimų tyrimus visoje Europoje ir tikimės, kad netrukus galėsime pasiekti susitarimą. Dėkoju. Tai tiek apie šiuo metu vykstančius trilogus. Dabar siūlau perėti prie, prie, prie da, kito punkto. Taigi periname prie penkto punkto. Tai yra prie nelydimų nepilnamečių padėties ES. Mūsų pranešėja yra ponia Grisberg. Prašau. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Man labai malonu šiandien e, pakomentuoti šį pranešimą dėl nepilnamečių padėties ir e, būtent dėl e, svarbiausių problemų, į kurias atkreipė dėmesį mūsų komitetas, kai buvo nuspręsta parengti pranešimą. Kadangi, mėly, tūkstančiai vaikų atvykstantis iš trečiųjų šalių, ar vaikų be pilietybės e, atvyksta į 27 valstybės narės. Mes tikslaus tokių vaikų e, skaičių, e, vienišų nelidimų vaikų skaičiaus tikslaus nežinom. Na ir aš buvau susitikusi su viešųjų institucijų įvairiausių visuomenės organizacijų atstovais vietoje. Ir e, labai trumpai dabar pakomentuosiu e, šio pranešimo e, svarbiausius dalykus. Juos, jūs gavot šį pranešimą savo kalbomis ir norėjau paminėti du svarbiausius dalykus - savotišką leitmotyvą besikartojantį pranešime. Pirmiausia, du tokie principai paminėtini. Pirmas yra tas, kad vaikų apsauga, kontroliuojama e, migracija. Tai, e, migruojant, tai yra kontroliuojant migraciją, vaikų apsauga turėtų būti svarbiausias dalykas valstybėse narėse, kadangi nepamirškim, vaikai yra e, pažeidžiami ir, ir ypač tie, kai vaikai, kurie atvyksta į mūsų valstybių narių teritoriją. Kitas subtilus dalykas kad e, reikėtų atsižvelgti į vaiko interesus, e, atliekant bet kokius veiksmus jų atžvilgių, taikant bet kokias priemonės. Tad vaikų interesai svarbiausias dalykas ir būtent e, taip tokia praktika turėtų būti ir tokiu būdu reikėtų susitarti dėl konkrečių šitos nuostatos, šitos minties elementų būtent atsižvelgti į vaikų interesus. Na ir dar norėčiau pabrėžti štai ką. Noriu pasakyti, kad parlamentas smerkia ne vien tik tai smurko, smurto aktus, ne vien tik tai pagrindinių vaikų teisų pažeidimus. Mes tikrai e, konstatavom, kad taip yra, bet kartu ir uh, E, smerkiam, e, kad vis dar e, tą padėtį, kad yra spragų vaikų interesų gynimo apsaugoje, kadangi suprantama, mes juk visi sutinkam ir pirmiausia čia komitete dėl to, kad ES turėtų nueiti dar toliau priim, priim, priimant vaikus, juos toliau atsižvelgiant į jų interesus. Tad labai svarbu į tai atsižvelgti. Na ir dabar e, pirma tokia išvada, kurią padarėm, kad e, Europoje, e, Europos Sąjungoje yra daugybė daugybė įvairiausių e, nuostatų, viena su kitu nederančių, kartu yra ir labai daug teisės aktų, aš čia turiu e, prieglopšio teisės aktų e, paketą. Tad kitai žodžiai tariant, teisinis pagrindas yra labai neaiškus ir todėl reikėtų kažkaip su, su, susintetinti visą tai ir teisinį pagrindą. Toliau kitas dalykas, kaip reikėtų konkrečiai pasielgti. Būtų e, tikrai e, gerai turėti e, teisiškai įpareigojama teisės e, aktą konkrečiai orientuota į vaikus. Yra direktyva, E, kurioje šiaip jau numatyta nemažai priemonių susijusių su mūsų apkalbama, aptariama tema. Tačiau iš tikrųjų e, būtų gerai turėtų, turėti šiaip jau tam tikrą mm, praktinį e, teisės aktą, kažkokią priemonę, kurią būtų reikalų iškilus galima labai greitai mm, įgyvendinti, jos imtis visose valstybėse narėse. Na ir čia galėtų būti savotiškas e, vadovas, kuris susintetintų geriausią šios ryties praktiką, tai yra e, kartu nustatantis tam tikrus standartus, minimalias normas, kurių reikėtų laikytis visoje Europos Sąjungoje. Tad tikrai tai būtų e, vadovas, tai būtų kur kas pragmatiškesnis, kur kas praktiškesnis e, instrumentas negu tam tikra bendra e, strategija. Tad mes iš tikrųjų turėtume turėti konkretų, konkrečią priemonę, kurią būtų galima lengvai panaudoti ir kuri būtų praktiška. Na ir mm, pranešime mm, rasite dar e, kai kuriuos dalykus, į kuriuos atkreipiamas dėmesys kad visi vėlgi sprendimai turėtų būti priimami atsižvelgiant į vaiko interesus. Ir todėl e, reikėtų e, parengti tam tikrą kažkokią referencinę e, sistemą šitam skirtą. Ir kartu nustatyti svarbiausius principus, pagal kuriuos būtų galima įvertinti svarbiausius vaikų interesus. Tad, man atrodo, tai iš tikrųjų būtų labai pravartu, į tai būtų galima atsižvelgti, e, tai yra rengiant tam tikrus rodiklius. Toliau, kitas dalykas, tai sudėtingas e, klausimas susijęs su vaiko amžiaus nustatymu. ES teritorijoje yra nemažai pavyzdžių, kaip e, vartojamos tam tikros e, tiesiog e, priemonės, net medici, medici, tai yra medicinos priemonės, kur, kurios, tam tikros, kurios, kurie, kurios naudojamos tam tikrose valstybėse narėse ir kartais pažeidžiant vaikų teisės. Tad mes turėtume susitarti dėl tam tikro bendro metodo, uh, E, kaip nustatyti e, vaikų amžių, nustatant tam tikrus e, kriterijus ir kartu įvertinant to metodo naudojimą, tiesiog daugia, daugia, daugia disciplininių požiūrių, kai, kai tą įvertinimą atliktų ekspertai ir tiesiog įvertinant, įvertinant tokio metodo privalumus ir trūkumus. Tad turbūt susitarsim, turbūt uh, šiaip jau e, tikrai e, sutarėm, kad, kad galima vis dėlto rasti tokį metodą. Dabar dar e, galimas kelias susijęs būtent su šituo sudėtingu klausimu. Tai Europos e, prieglopšio, e, tai yra Europos prieglopšio prašytojų pagalbos biuras, kuris dabar jau e, E, įsteigtas ir, ir vėlgi jis būtų irgi galėtų būti orientuojamas į vaikus. Trečias svarbus dalykas - tai vaikų, ly, lydinčių as, vaikus asmenų statusas. Asmenų, kurie šiaip jau e, Taip, ir tokiu būdu mes kreipiamės į komisiją, kad šioji nustatytų tam tikras normas, E, kurių turi laikytis tokie lydintys asmenys. Ir čia pateiksiu Belgijos pavyzdį, e, kaip tikrai gerą pavyzdį. Ir iš tikrųjų tas Belgijos pavyzdys, aš jį miniu pranešime, tai galėtų būti savotiškas pavyzdys visiems. Toliau, ketvirtas dalykas. Valstybės narės turėtų kartu uh, užtikrinti svarbiausias uh, socialinės uh, nelydimų pilnamečių teisės. Tai yra numatyti tokias pat sąlygas tokiems vaikams, kaip ir, kaip ir, kaip ir sąlygas, kuriomis naudojasi šioje, šio šalies vaikai. Tad e, tai yra socialinės paslaugas, pirmiausia turiu galvoje būstą tinka, tinkamą, toliau teisę užtikrinti vaikų į, į mokymą, e, medicinos paslaugas ir kartu pagalba vaikus gražinant ar integruojant į visuomenę. Dar vienas labai svarbus klausimas, e, kai susijęs su vaikų e, grįžimu ar gražinimu. Ir čia mes kreipiamės, prašom komisijos, kad reikėtų numatyti bent jau e, minimalius tam tikrus standartus šituo požiūriu. atsižvelgiant konkrečiai į vaikų situaciją. Ir galiausia, šios, šio pranešimo, kurį mes parengėm savo iniciatyvą e, formą, tai iš tikrųjų 7 tūkstančiai eilučių iš vis to teksto. spaudų ženklų e, ar panašiai, bet čia mes vis dėlto pasistengiam aiškiai išdėstyti svarbiausius dalykus, prioritetinius dalykus. Na ir dabar, kai buvo keičiamasi nuomonėmis, tai buvo pasakyta, kad šito pranešimo tiesiog stiprioji pusė tai yra ta, kad būtent parengti, kad, kad pranešimas e, glaustas. Ir čia cituoju e, anglišką, tai yra vokišką pasakymą. Tiesiog e, pranešimas skirtas, e, tiesiog pranešimas labai glaustas, bet kita vertus taip glaustas, tačiau labai koncentruotas ir, ir, ir, ir tokiu būdu mes tiesiog uh, atkreipiam dėmesį į tai, ką būtų galima tiesiog su, su, suderinti valstybėse narėse. Tad norėčiau Jums padėkoti visiems, kurie bendradarbiavo rengiant šitą pranešimą, kurie pateikėt minčių. Norėčiau padėkoti sekretoriato atstovams, kolegoms prisidėjusiems prie šito pranešimo, e, padėjėjams e, prisidėjusiems prie šito pranešimo rengimo. Ačiū. Grisbek. Dėkuoju, poniai Grisbek. O dabar suteiksime žodį šešėliniams pranešėjams. Pirmoji kalbės Koracija Bilti. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau pasidžiaugti tuo, kad yra parinktas šis e, e, pranešimas. Natalį labai dėkoju, jums malonu su jumis dirbti ir aš pritariu jūsų išsakytiems principams ir pagrindinėms gairiams. Mm. Įsivaizduokime, čia kalbame apie nepilnametį vaiką, kuris dar yra ir migrantas, todėl turime padaryti viską, kad kuo geriau apsaugotume jo teisės. Kelios pastabos. Kai pradedame kalbėti apie konkrečius dalykus, apie praktinius dalykus, tuomet svarbu į kai ką atkreipti dėmesį, nes visi kiti dalykai jau buvo paminėti. Manau, kad daugiau dėmesio turime skirti valstybėms narėms, o ne, ne komisijai. Nes kai žvelgime tai, kaip viskas veikia praktikoje, pamatome, kad labai dažnai problemų iškyla ne rengiant teisės aktus, o juos įgyvendinant ir derinant įvairių valstybių narių veiksmus. Per pastarąjį mėnesį aš buvau susitikus su įvairiais. Uh, uh, įvairiausių institucijų užsijimančių migrantais ir vaik, migrantais vaikais uh, uh, atstovais Švedijoje. Ir noriu pasakyti, kad jie laukia šio dokumento. 2013 metais, ko gero, pas mus atvykstančių nelydimų vaikų skaičius pasieks 4 tūkstančius. Praeitais metais jis sudarė pusantro tūkstančio ir šis skaičius nulatos auga. Ir kai aš su jais bendravau, Man buvo papasakota, kad e, vaikai atvyksta iš Somalio, iš Afganistano, iš Irako ir gyvena Švedijoje jau kuris laikas. Ir šio, jų istorijos tikrai yra labai jaudinančios. Ir aš galiu trumpai jums papasakoti, kaip maždaug, e, e, kas vyksta su tais vaikais, kaip atrodo jų kelionės. Dažniausiai jie keliauja pusę metų, nežinodami realiai, kur jie vyksta. Dažniausiai jie per Turkiją patenka į Graikiją ir tuomet jiems pritaikomas yra Dublino dokumentas. Ir Dublinas e, iš tikrųjų yra tikras košmaras. Po to vaikai yra sulaikomi kai kuriuose valstybėse narėse, kurio, kurių niekuomet netartume tuo, kad gali, jos gali sulaikyti vaikus. Taigi procedūra yra neaiški, informacijos taip pat nėra pakankama, vaikai yra siuntinėjami iš vienos šalies į kitą ir galiausiai jiems suteikiamas prieglobstis arba teisė gyventi Švedijoje. Ir Švedijoje e, pirmą, ką daro. Uh, mūsų migracijos institucijos tai yra uh, užtikrina tai, kad vaikas eitų į mokyklą. Per tris dienas paprastai yra padaroma. Ir tai yra labai gerai, nes tai padeda vaikams įsitvirtinti. Taigi, Natali, man atrodo, kad mes turime kalbėti apie tam tikrus stru, struktūrinius skirtumus, kuriuos mes matome valstybėse narėse, ypač kai yra gyvendinami teisės aktai, nes uh, Yra šiokių tokių problemų su gyvenimu, pirmiausia, dėl to, kad ne, e, dėl nepakankamų išteklių, dėl nepakankamų žinių. Pastaruoju metu daug kas buvo pakeista. Ir iš esmės nemažai jūsų pasiūlymų, jūsų raginimo komisijai jau šiandien yra realybė. Todėl mes turime kalbėti apie geriausią praktiką ir kalbėti labai konkrečiai. Antras, aš norėčiau pasiūlyti naudotis jau turimais, e, e, turimais ištekliais. Mes turime prieglopščių suteikimo paramos centrą ir Frontexą. Tai yra agentūros, kurios veikia ir jūs minėjote, pavyzdžiui, tai, kad dažnai trūksta informacijos, nes nežinia, ar visi vaikai prašys prieglopščio. Bet Frontex, pavyzdžiui, ir taip jau renka informaciją. Ir Ir galbūt mes galėtume pasinaudoti jau padarytų, šių agentūrų padarytų darbų. Ir ponė pirminkė, jei jums leidus, labai trumpai norėčiau paminėti kai, dar kai gilis aspektus. Bendroji referencinė sistema, kuri numatytų bendrus vertinimo kriterijus, manau, kad tai yra geras pasiūlymas. Toliau koordina, e, glaudesnis veiksmų koordinavimas su trečiosiomis šalimis, tai yra labai svarbu. Uh, Ir beje, jau yra projektų, kuriais galėtume pasiremti kaip pavyzdžiais ir modeliais. Europos prieglopšio ir prieglopšio suteikimo fondo lėšų panaudojimas vaikų situacijai gerinti taip pat labai geras pasiūlymas. Natalija, po to aš norėčiau, kad jūs paaiškintumėt, ką jūs turi galvoje, kad kalbate apie privalomus e, e, reikalavimus. Draudimas sulaikyti vaikus, manau, kad tai yra labai svarbu. Toliau informacijos teikimas vaikams. Ši informacija turėtų būti pateikta vaikams jiems suprantama kalba ir forma. Beje, kai mes kalbėjome apie prieglapšio suteikimo dokumentų paketą, jau tai minėjome ir turime dar kartą iškelti šį klausimą. Toliau globėjai ir, ir atstovai teisme. Aš manau, kad čia reikėtų taip pat pasiremti geriausią praktiką. Nemanau, kad komisija galėtų pati, pasiūlyti savo, sa, pasiūlyti ką nors naujo. Ir, ponė pirmininkė, norėčiau baigdama paminėti dar vieną dalyką, kuri, apie kurį turime kalbėti. Mes plenarnėme posėdėje netrukus tvirtinsime prieglopšių dokumentų paketą. Ir kai mes siūlome užtikrinti, kad ekstradicijos procedūra niekuomet nebūtų vykdoma nepilnamečių migrantų atžvilgių. Tai yra svarbu ir tą turime kartoti. Ir po to dar sakome, kad, kad dėl prieglapšių suteikimo turėtų spręsti ta šalis, kurioje buvo pateiktas paskutinis prašymas suteikti prieglapstį. Aš nežinau, ar taip iš tikrųjų pas, pasitvirtins tokia praktika. Birželio mėnesį, kaip jums, kaip jums žinoma, mes balsuosime dėl prieglapšio. Uh, Ir jeigu mes dabar kelsime tuos du reikalavimus, tuomet galime sutrukdyti, sutrukdyti jau tam, kas buvo sudėrėta dėl prieglapšių sutikimo paketo. Pone Krasė, aš nenorėjau jūsų pertraukti, tačiau norėčiau jums priminti, kad šešėlinių pranešėjų turime nemažai. Visiems jiems turime suteikti žodį, o balsavimą turime pradėti 9.45 min. Taigi Taigi dabar visi turėsime paskubėti, nes balsavimą norėčiau pradėti kartu, nes mes gan ilgai balsuosime šiandien dėl labai sudėtingo dokumento, dėl keliaivių e, duomenų įrašų. Pone Sipelį, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Ką tik pasisakiusios kolegės paminėjau ir tuos dalykus, apie kuriuos aš norėjau kalbėti, taigi aš galiu uh, pakomentuoti šį dokumentą labai trumpai. Pirmiausia, noriu padėkoti Natalijai Grisbek už atliktą darbą. Labai svarbu apie tokius dalykus kalbėti konkrečiai, kolegės jau tai minėjo. Apie nepilnamečius vaikus kalbėjome jau ne kartą, kalbėjome apie tai, kad reikia apsaugoti jų teisės. Uh, kalbėjome ir apie tai, kad dažnai jie neturi tinkamų dokumentų. Taigi aš manau, kad pirmiausia, mes turėtume bandyti suderinti skirtingas e, nacionalinės teisės nuostatas. Europoje taip pat vien, pagal vieną direktyvą yra nustat, numatytos vienos priemonės, pagal kitą kitos. Kiekvienu atveju būtina stengtis kuo labiau sižvelgti į kiekvieno vaiko poreikius. Buvo kalbėta ir tai, kad mums reikia išnagrinėti geriausios praktikos pavyzdžius, pažvelgti tai, kaip teisės aktai gyvendinami valstybėse narise. Tai yra geras pasiūlymas, nes e, taip mes galėsime išsiaiškinti, kur yra dar spragos ir uh, kaip mes galėtume pritaikyti geriausią praktiką kitose šalise. Ar nelydimi pilnamečiai yra ES teritorijoje ar ne, ir kad ir koks būtų jų statusas, visi jie turi teisę mokytis. Ir tam turime skirti ypatingą dėmesį. Bet to aš manau, kad e, mūsų laukia dar sudėtingos diskusijos, tačiau džiaugiuosi tuo, kas jau yra padaryta. Pone Fliotr. Ačiū, ponė pirmininkė. Keletų žodžių norėčiau aptarti šį pranešimą, nes aš manau, kad pranešėjos pasiūlymas iš tiesų atitinka mūsų pagrindinius interesus, kalbant apie pažeidžiamų ir nepilnamečių apsaugą. Ir taip pat yra atsižvelgiama į jų interesus visų pirma. Tai yra patys aktualiausi ir svarbiausi dalykai. Taigi aš tik tai norėčiau keletą dalykų pakomentu, pakomentuoti, tokių tikslesnių, detalesnių dalykų, e, nes tikėtina, kad bus pakeitimų. Mes turime ir taip jau nemažai prievolių ir normų, kurių turime laikytis ES, tarptautinės teisės normų. Taigi norėčiau, kad būtų atkreipiamas dėmesys į jurisprudenciją ir teismų praktiką, kalbant apie interesų apsaugą. Konstatuojamoje dalyje turėtų būti užsimenama apie tai, būtent, kad yra atsižvelgiama į visus tarptautinės teisės, visas tarptautinės teisės normas. Norėčiau, kad tokia konstatuojamoje dalis būtų. Taip pat Pone Koraca Bilt akcentuoja, kad trūksta tokių bendrų strategijų, bendros strategijos ir na, visi norėjome direktyvos, tačiau direktyva nėra labai pragmatiškas ir veiksmingas dokumentas. Taigi dabar yra toks kaip ir tarpinis variantas ir, aišku, svarbiausia yra tai, kad būtų tinkamas parengtas teisinis pagrindas, kurio laikytųsi valstybės narės. Na ir jeigu renktumėme bendrą ES strategiją, atsižvelgiant į nacionalinius planus, labai svarbu, kad Europos komisija įvertintų praktiką valstybėse narėse. Tai būtų tam tikras atviro koordinavimo metodas pritaikomas ir galbūt tai nėra pats tinkamiausias e, metodas. Taip pat ir ekspertų komitetas, darbo grupė labai svarbu, kad sureaguotų, nes kaip mes pabrėžėme, vaikų teisės ir interesai yra susijęs su įvairiomis Europos, įvairiais ES veiksmais ir valstybių narių politika. Taigi labai svarbu, kad būtų įkurta atitinkama darbo grupė, Aš manau, kad tą būtų galima padaryti gan lengvai, nes iš tiesų jau veikia nemažai ekspertų šioje srityje. Dabar dar kalbant apie nepilnamečių e, teisę gauti prieglopstį, čia irgi yra visas paketas. Pirmininkas, ponia Flot, labai prašau visų tylos, nes dabar pasisako parlamento narė ir yra per daug triukšmo salėje. Tai prašau įeinančių susėsti, pasiruošti balsavimui, tačiau e, prašau pagarbos kolegijai, kuri dabar pasisako, ponia Flotr. Taigi norėčiau pasakyti, kad kalbant apie nepilnamečius, kurie prašo prieglopščio, visa tai yra aptariama prieglopščio pakete, ten yra nemažai priemonių. Na ir pranešėja nori uh, suderinti e, visas tas normas dėl prieglopščio prašymų nepilnamečių atžvilgių. Taigi labai svarbu, kad visi, visos nustatos būtų suderintos. Na ir aš manau, kad mes galime teikti, kad direktyvos peržiūra turėtų vykti šiemet. Mes pranešime turėtumėme reikalauti, kad būtų atliktas įvertinimas ir kad Europos komisija atliktų labai konkretų darbą ir e, parengtų, peržiūrėtų direktyvą dėl nepilnamečių sugražinimo. Labai svarbu, kad šiais metais e, tai būtų padaryta, ypač kalbant apie nepilnamečius. Ir aišku, reikia atkreipti dėmesį ir į teismų praktiką. Ir sugražinant vaikus, in, vaikų interesai turi suvaidinti patį svarbiausią vaidmenį. Ir labai svarbu rimtai peržiūrėti veikiančias nuostatas. Taigi Europos komisija turi peržiūrėti sugražinimo direktyvą. Na ir taip pat norėčiau pabrėžti švietimo reikšmę. Ir būtent, kad vaikas gautų teisę į švietimą. Ir taip pat e, labai svarbu, kad vaikai gautų ir profesinę, profesinį, e, profesinius patarimus, ypatingai, na, vaikai iki 18 metų, aš manau, yra daug čia galimybių jiems suteikti kokių tai, e, na, profesinių patarimų, profesinės pagalbos. Na, labai sunku kalbėti salėje, kur yra tiek daug triukšmo, taigi aš na, norėčiau, kad daugiau būtų pagarbos. Aš aišku gerbiu tuos, kurie yra pasiruošę ir skuba balsuoti. Ačiū, dar ponas Brons pasisakys, bet labai prašau, kuo galima trumpiau, o po to trumpai dar komisijai suteiksime žodį. Ir po to perėsime prie balsavimų. Balsavimai ilgi, sudėtingi numatyti. Taigi labai prašau, kuo galima trumpiau, kad galit, galėtumėme laiku pradėti balsavimą, bet prašau tų, kurie E, ypatingai padėjėjų, kurie išdalinėja dabar balsavimų sąrašus, daryti tą, kuo galima tyliau. Nes yra kolegų, kurie nori pasakyti. Ponas Brons. Ačiū. Aš taip trumpai kalbėsiu kaip ir ankstesni kalbėtojai. Yra teigiama, kad pagrindinis principas yra apsaugoti vaiko interesus. Ir tam turi būti teikiama pirmenybė, bet neaišku, pirmenybė prieš ką nes sakinys nėra užbaigtas, tai kaip dažnai pasitaiko ES. Dažnai e, viskas interpretuojama materialiais terminais ir be jokios abejonės vaikas bus geriau maitinamas, geriau lavinamas, nei jei būtų likęs trečio pasaulio šalyje. Tačiau mano manimu tai yra etnocentriškas teigimas, būtent gyvenimas Europoje, kur vaikas neturi šaknų, neturi kultūrinės paramos, yra geriau nei tarsi gyventi jam savo gimtoje šalyje. Na, žinoma, jeigu taip jau yra geriau, tuomet logiškai reikia teikti, kad mes negalime toleruoti vaikų gyvenančių trečiosiose šalyse. Mes, Libe komitetas, turėtumėme vykti į Afriką pagal, paskui, paskui dainininkę Madoną ir visus vaikus surinkti iš Afrikos ir visus pervežti į Europą, kad jiems čia būtų geriau gyventi. Na žinoma, tai, kad vaikai gaus išteklių, žinių, supratimo ir patys galės tuos tą supratimą ar žinias pervežti į Europą, tai yra nesąmonė. Jeigu vaikai nelydimi važiuoja, jie yra, jais yra prekiaujama arba nusikaltelių piknaudžiavimo tikslais, arba šeimos artimųjų e, siekis čia yra jiems užtikrinti geresnį gyvenimą, tačiau tie, kurie iš, iš, sukuria tokius juokingus principus, principus, kuriais yra pritrauk, bandoma pritraukti kaip magnetų viso trečio pasaulio gyventojus. Tokiems prie, priekeiviams visiškai nesvarbus vaikų gerbuvis, jie tiesiog e, užsima savo nešvariais žaidimais. Na ir ge, Europoje keičiasi, yra daug, e, ge, e, daug yra pokyčių ir dėl to mes bandome dabar na, išvalyti savo gyventojus įveždami naujus. E, Komisijos atstovai, ar norėtų pasisakyti? Taip, labai trumpai. Norėčiau padėkoti pranešėjai, poniai Grisbek, e, parengus pranešimą. Tai atspindi daugelį mums rūpimų dalykų, ypatingai kalbant apie vidutinės trukmės pažiūrą ir veiksmų planą. Aš dabar nekomentuosiu visų rekomendacijų užsakytų pranešime, tų rekomendacijų atsirado daugiau po ankstesnių diskusijų, tačiau iš diskusijų man tapo aišku, kad labai svarbu apjungti visus veikėjus, kurie veikia nelydimų nepilnamečių apsaugos rytyje. Mes būtent tą ir bandome padaryti, turiuomenėje. Niderlandų atitinkama organizacija, kuri nori pasirūpinti irgi, kad nebūtų spragų, bandant apsaugoti nelydimus nepilnamečius ir jų interesus. Na ir galiu pasakyti, kad aš toliau bendrausiu su ponios Grisbek e, tarnyba ir mes norėtumėme. daugiau sužinoti apie, apie strateginių gairių formuluotę. Kodėl buvo pasirinkta tokia formuluotė. Pirmininkas dėkoju visiems. E, šešėliniams pranešėjams. Nemanau, kad turime laiko tolesnėms diskusijoms, tačiau ponė Grisbe, kaip pranešėja, jai e, suteikiama galimybė apibendrinti diskusijas. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, šiek tiek įsiaudrino atmosfera, bet aš vis tiek norėčiau padėkoti kolegoms, komisijai už tai, kad e, išdėsti savo nuomonę ir, ir tikrai suteikė daug paramos ir pagalbos rengiant pranešimą. Na, aš manau, kad mes ir toliau bendradarbiausime. Aš nenorėčiau. Na, šiek tiek sudėtinga kalbėti. Aš nenorėčiau komentuoti visų pasiūlymų ir pastabų, kurias išsakė kolegos. Dėkoju už jas, aš jas atsižvelgsiu. Yra nemažai dalykų, kurie yra išties labai reikšmingi. Turiu omenyje sugražinimo direktyvos įvertinimą. Taip pat tai, kad jūs visi savo ruoštų kalbėjote apie tai, kad švietimas ir mokymas e, turi būti akcentuojama. Ir Ana Marija kalbėjo apie savo pavyzdį, patį na, geriausią pavyzdį, tačiau tai nebūtinai uh, atitinka standartinius įprastis, įprastis, įprastus Europos pavyzdžius. Taigi aš dažnai siūliau mintį, kad būtent Europoje reikėtų rengti, siekti tokio bendro požiūrio, tačiau aš tikrai atsižvelgiu į tai, ką jūs sakėte, dar kartą visiems dėkoju ir mes toliau dirbsime kartu e, jau dabar pakeitimų pagrindų kurie bus parengti atsižvelgiant į išsakytas pastabas. Taigi dėkoju pirmininkė. Ačiū. Ačiū Jums, ponė Grisbek. Merci, Madame Grisbek. Ačiū, ponė Grisbek, už baigiamąją kalbą. Na, o dabar e, data, iki kurios būtų galima pateikti pakeitimų, pakeitimus iki E, gegužės 6 dienos 12 e, valandos. Tad dar kartą ačiū visiems, ačiū pranešėjai, ačiū komiteto nariams. Ir dar kartą norėčiau e, atkreipti jūsų dėmesį, kad dabar pradėsim balsuoti. Tad nebus lengva, kadangi balsavimas bus gana sudėtingas dėl tam tikrų pakeitimų. Tad elektroninės kortelės, ar turit visi pasirengę, tikrai patikrinkit, kad turit, kad esat pasiruošę ir pradėkim dabar balsuoti dėl Europos parlamento ir tarybos reglamento dėl narkotinių medžiagų pirmtakų. Atsiprašau, prašom tylos salėje. Prašom tylos salėje. Laikas pradėti balsuoti. Voting, Tie, kas nebalsuojate, tačiau kas esate salėje, tai bent jau patylėkite. Dabar balsuokime. Pradėkim nuo 27 pakeitimo. Kas už? kas prieš, susilaikiusiai priimta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusiai priimta. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikiusių ar būtų priimta. E, grupė pakeitimų 28, 31, 36, 42, 44, 22, 25, 26 pakeitimai. Už juos balsuojam bloku. Kas už? Kas prieš? Susilaikiusiųjų atmesta. Šeštas pakeitimas atsiimtas. 30 pakeitimas, pirma dalis, kas už pirmą dalį, kas prieš, susilaikiusiai priimta, antra dalis, kas už, kas prieš, susilaikiusiai priimta. 29 pakeitimas, kas už, kas prieš. Dar, kar, dar kartą, dar patiks, patikrinti. Antrą dalį reikia patikrinti. Balsuojam. Balsuoti baigiam. Dvidešimt aštuoni prieš, dvidešimt šeši priimta 29, taip, 29, kas už, kas prieš, susilaikiusioji priimta. Septintas pakeitimas atkrenta. Ne, vis dėl, balsuojam dėl septinto pakeitimo. Kas už, kas prieš, susilaikiusiai atmesta, matau. 37, 33 pakeitimas Ar dabar dar patikrinam e, balsavimo rezultatus dėl septinto pakeitimo? Dėl septinto pakeitimo. Okay, we're gonna vote. Tad dabar balsuokime. Balsuojam dėl septinto. Balsuojam dėl septinto. Pradedam balsuoti dėl septinto pakeitimo. Pradedam balsuoti. Prašom tylos. Nepanikuokit. Balsuoti baigiam. 29 prieš, 33, 303 prieš, atmesta. Dabar 303, kas už? Pakeitimas 303, kas prieš? Susilaikiusiai atmesta. 303 pakeitimas, kas prieš, kas atmesta. Devintas pakeitimas, kas už, kas prieš? Susilaikiusiai priimta. 34 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikiusiai. Priimta. 35 pakeitimas. Kas už? Gerai, dar patikrinkim dėl 34 pakeitimo. Tikrinam. Pradedam balsuoti dar kartą. Balsuoti baigiam. Priimta. 35 pakeitimas. Kas už? kas prieš, susilaikiusiai priimta. Dešimtas atkrenta, dešimtas pakeitimas, vienuoliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikiusiai priimta. 37 pakeitimas atkrenta, 37 pakeitimas atkrenta, 14 atsiimtas, 12 vis dar tebėra, Balsuojam dėl 12. Kas už? Kas prieš? Susilaikiusiai priimta. 13 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikiusiai priimta. CA1. Kas už? Kas prieš? Susilaikiusiai priimta. 41 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikiusiai priimta. 15 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikiusiai priimta. 16 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikiusiai priimta. 17 pakeitimas. Kas už? Kas, kas prieš? Susilaikiusiai priimta. 18 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikiusiai priimta. 43 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikiusiai priimta. 19 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikiusiai priimta. CA2 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikiusiai priimta. 46 pakeitimas. Kas už? Žodinis. Kas prieš susilaikiusiai priimta. 23 pakeitimas. Kas už? Kas prieš susilaikiusiai priimta. Pirmas pakeitimas. Kas už? Kas prieš susilaikiusiai priimta. 24 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikiusiųjų priimta. Trečias pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaikiusiai priimta. O dabar balsuokim Dėl viso teksto dar e, taip elektroniškai e, balsuosim. Pradedam balsuoti, tiksliau, e, balsuoti pradedam, baigiam balsuoti. 46 už, 3 e, prieš, 5 susilaikė. Labai ačiū pranešėjai. O dabar toliau dar tarp institucinių dėrybų e, su objektas. Pradedam balsuoti. Dėrybinių. Dėrybinių mm, vertimas. 47 e, už, 3 prieš, 5 susilaikė. Toliau, pereikim prie kito darbo tarkės punktų. Reikia politinio pritarimo dėl susitarimo tarp pranešėjų ir bendrų pranešėjų trilogo, trilogo mm, dėrybose dėl e, tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo tvarkos valstybėse narėse. Būtiniausi reikalavimai Silvigijom. Tad dabar pradedam balsuoti dėl suderinto teksto. Pradedam balsuoti. Balsuoti baigiam. 44 už, 3 prieš, 8 susilaikė. Ačiū, ponė Gijom. Toliau. Pereikim prie Eurodac. Taip, pranešėja ponia Makoviai. Tad dabar balsuojam e, e, dėl, dėl būtent teksto, kuris buvo pateiktas per trialogų dėrybas. Balsuoti pradedam, balsuoti baigiam. 42 už, 8 prieš, 5 susilaikę. Noriu e, pasveikinti ponę Makovei. Ir paskutinis balsavimas. Pats ilgiausias beje. Ir, e, aišku, sudėtingiausias, tad dabar tikrai susikaupkim, pradedam balsuoti. Balsuojam dėl dėrybų pradėjimo, sprendimas dėl dėrybų mm, pradėjimo dėl direktyvos Europos parlamento ir tarybos e, direktyvos skirtos keliaivių duomenų įrašo duomenų naudojimui e, rimtų nusikaltimų ir kitais atvejais. Taip, kaip aš suprantu, ponas Kirkopas, turbūt jūs norit padaryti pranešimą. Pone, prane, pone pirmininkė, ne tiek, kad pranešimą noriu pasakyti, tačiau pasinaudodamas progą dar norėjau pakomentuoti keletą dalykų. Norėjau pasakyti pastabų dėl e, tiesiog pačios procedūros. Norėčiau tiesiog pabrėžti, koks, kokia svarbi yra ši direktyva ir priminti, koks ilgas dėrybinis procesas e, vyko tam, kaip buvo tikrai skaidriai, atvirai deramasi ir, kaip, ir aš atsižvelgiau į visas nuomonės, į pasakytas pastabas ir nepriminsiu, tiesiog neverta sakyti, kaip labai svarbu, kad dabar 16 valstybių narių, kurios planuoja turėti savo keliaivio duomenų įrašo sistemas, tai šita prasme uh, direktyva yra labai svarbi, nes tokiu būdu įtvirtinama bendradarbiavimo struktūra visoje Europos Sąjungoje. Bet to turbūt e, vėlgi prisimenat e, pastabas, kurias pasakytas e, ekspertų dėl būtent dabartinių keliaivių duomenų įrašų sistemų naudojimo uh, E, šiaip jau ko, kovoje su terorizmu ir rimtais e, nusikal, nusikaltimais. Tad norėčiau padėkoti e, visų valstybių narių nuolatinių atstovybių atstovams, žmonėms čia reziduojantiems Briuselėje, kurie tikrai kalbėjosi, pateikė minčių ir ačiū įvairioms agentūroms už jų vertingą įnašą. Ačiū kartu uh, E, frakcijų atstovams. Norėjau padėkoti šešėliniam pranešėjui ir visiems kitiems prisidėjusiems prie dėrybų šios direktyvos. O dabar dėl balsavimo procedūros. Tai pirmiausia, balsuosim dėl teisėkuros rezoliucijos, e, kuri buvo pateikta tam, kad būtų galima atmesti šitą pakeitimą tai šitą pasiūlymą, tad mes pirmiausia turėsim balsuoti prieš šitą rezoliuciją tada o tada, tada jau pereisim prie pagrindinio balsavimo dalies. Ir tam, kad e, darnumo sumetimais mes suskirstėm tiesiog pakeitimus į blokus. Pirmas, tai e, pirmas septintas susijęs su terorizmo išpoliais, toliau antras e, blokas su tarp, tarp valstybiniais nusikaltimais, toliau trečias blokas Vidaus skrydžiai, ketvirtas tarptautiniai skrydžiai, toliau e, kitas blokas e, e, skrydžiai ES, skrydžiai ES teritorijoje, toliau kitas blokas keliaivių duomenų įrašų sistemos ir panašiai. Tad pirmas ir antras blokai susiję, e, jie, jie susiję, jeigu už vieną balsuojama, kitas tada atkristų, o šešta, šeštas, ketvirtas, penktas tą patį pasakytina ir še, šeštas, septintas blokas irgi tą patį pasakytina. Na ir dabar toliau balsuosim dėl dėrybų pradėjimo. Dar priminsiu pirmininkui, kad balsuosim e, pakeldami korteles, ypač e, balsuodami dėl E, rezoliucijos, e, e, kurią siūloma atmesti pasiūlymą. Tad dar kartą labai ačiū už tikrai jūsų į šį klausimą įdėtą darbą. Dėkuoju ponui Kirkhopui, dėkuoju jums už jūsų paaiškinimus, už tai, kad paaiškinote, ką turime daryti, nes iš tikrųjų balsavimas bus labai sudėtingas. Aš tikiuosi, kad jūs visi suprantate, kad taip yra ne vien dėl to, kad šis klausimas yra labai svarbus, kaip jau ką tik išaiškino kolega, bet ir dėl to, kad pat, pats balsavimo sąrašas yra labai sudėtingas. Mes balsuosime dėl pakeitimų ir po to dėl viso teksto su pakeitimais, po to balsuosime dėl to, ar pradėti darybas ir dėl darybininkų grupės. Kompromisinių pakeitimų nėra šį kartą. Taigi balsuosime blokais, taip kaip yra nurodyta. Ir pirmiausia balsuosime, ar atmesti pasiūlymą ar ne, ir po to pereisime prie konkrečių blokų, kuriuose yra nurodyta taikymus uh, e, uh, e, sritis, po to konkretus skrydžiai. Ir tai, uh, Pirmasis blokas, antrasis blokas, dėl jų pirmiausia balsuosime, po to balsuosime dėl trečiojo bloko, po to dėl ketvirtojo bloko, penktojo bloko ir po to galiausiai dėl šeštojo ir septintojo blokų. Taigi turėsime labai susikaupti. Pranešėjas ponas Kirchopas siūlo balsuoti elektroniniu būdu. Gerai, neprieštaraujate tam, gerai, tuomet taip ir padarysime. Taigi balsuojame Pirmiausia, balsuosime dėl 36 pakeitimo. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. EPP narių yra dviem per daug, jei turėtų būti. Jūs, kolegos, turėtume susitarti tarpusavį, net apie frakcijoje. Ar galėtumėt padėti mums suspręsti šią problemą? Dar vienu nariu yra per daug. Taigi, prašau, ką nors padaryti. Gerai. Gerai, dabar pažiūrėkime, kągi turime. 30 balsavo už, 25 prieš. Atmesta. Ar tai reiškia, kad jau viskas baigta? Ar tai reiškia, kad viskas baigta? A, visai buvo nesunku. Pone Matijo, prašau. Jums leidus. Prašau tylos. Aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad panašu, kad tik tai EPP rūpi kova su terorizmu. ¿Puedo hablar? Sí. Ay, quería decir que este es un voto muy. Aš norėčiau pasakyti, kad šis balsavimas buvo labai svarbus. Aš manau, kad mes turėtume pagerbti visų žuvusių Bostone atminimą. Šis balsavimas yra labai labai svarbus ir visiškai nežinau, ar reikia čia dabar ploti. Šis klausimas tikrai yra labai svarbus. Pone Veveri, jūs norėtumėte taip pat kažką pasakyti? Prašau. Taip, ponė pirmininkė, ką tik balsavome. Ir situacija susiklosti ne taip, kaip to norėjo EPP frakcija. Ir mes visi suprantame, kad e, pirmininkas, šešėlinė pranešėjai, koordinatoriai, visi turėtume dabar pagalvoti, ar nereikėtų dėl to balsuoti plenarnėme posėdėje turime tęsti diskusijas apie tai, ar mums reikia šios direktyvos ar ne, nes šis klausimas rūpi ne vien mūsų komitetui, jis yra aktualus visiems šio parlamento nariams. Todėl aš norėčiau, kad būtų patikrintos mūsų darbo tvarkos taisyklės tam, kad būtų išsiaiškinta, ar negalima būtų iškelti šio klausimo plenarnėme posėdėje dėl to, kad jis dėl jo ypatingos svarbos. Second. Mrs. Interveld. Pone Intveld. Taip, ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau patikinti EPP frakcijos narius, kad visi, net ir tie, kurie balsavo už šiuos pakeitimus, yra pasiryžę kovoti su terorizmu ir užtikrinti visų mūsų piliečių saugumą. Bet aš nemanau, kad galima teikti, jog atmesdami šį pasiūlymą mums tiesiog nerūpi kova su terorizmu. Jūs puikiai žinote, kad šį pasiūlymą įvairiomis formomis mes svarstome jau septyneri metai. Jis yra labai prieštaringas. Ir aš asmeniškai, kaip šešėlinė pranešėja, stengiausi įtikinti pranešėją palaukti ir nebalsuoti dal, dar dėl šio dokumento. Reikėtų palaukti do, tol, kol bus patvirtinta duomenų apsaugos direktyva, nes šie dalykai yra susiję. Uh, Ir jeigu mes galėtume gan greitai apsispręsti dėl domenų apsaugos direktyvos, tuomet galėtume greitai perėti ir prie šio dokumento. Aš neketinau balsuoti, bet kai, buvo, kai kitos frakcijos pareikalavo balsavimo, tuomet man visiškai pasidarė aišku, kad kitos šio e, ginčio baigties ir negalėjo būti. Taigi mes turėsime dabar prašyti komisijos pateikti naują pasiūlymą ir aš tikiuosi, kad komisija sižvelgs į e, jau ilgą laiką šiuose, šiame parlamente išsakomus prieštaravimus dabartinė pasiūlymų ir galiausiai mes turėsime dokumentą, kuris bus priimtinas visiems. Gracias, presidente. Pone Romeva, ačiū, ponė pirmininkė. Aš suprantu, ką sakė ponia Besarijo apie terorizmą, tačiau mane stebina tai, kad EPP frakcijos poziciją komentavo ne e, šešėlinis pranešėjas, juk tai yra politinė pozicija. Mūsų svarstoma sistema yra tiesiog e, kur kas platesnės kovos su terorizmu maža dalis. Ir nėra jokios skubos tvirtinti šio dokumento šiandien. Šis dokumentas bus naudojamas ne vien kovai su terorizmu. Jo taikymus rytį patenka ir kiti nusikaltimai, tokie pavyzdžiui kaip uh, E, kitos priemonės, tai yra tokios, pavyzdžiui, kaip sulaikymo orderis. Ir šiuos dalykus galime svarstyti tik tuo met, kai turėsime duomenų apsaugos direktyvą. Pirmiausia, turime susitarti dėl duomenų apsaugos direktyvos. Nėra jokio reikalo dabar kalbėti apie šį dokumentą, kol dar vyksta dėrybos dėl duomenų apsaugos. Aš suprantu, kad e, jūs esate labai nepatenkinta tuo, kas įvyko, tačiau net ir komisija pati pripažįsta, kad šis dokumentas nėra tinkamiausia priemonė kovoti su terorizmu. Mister. We will hear from Mr. Foss. Pone Kirchopai. Pone Kirchopai. Pone pirmininkė. Aš esu ne tik nusivylęs bet ir manau, kad tai yra veidmainystės ženklas. Mane labai nustebino ponios Intvelt pastabos. Ji šiuo metu turi do, e, dokumentą, e, dokumentą apie Kanadoje ta, taikomą da, keleivių duomenų rink, įrašų rinkimą, nes dabar ji teikia, kad mes su JAF Kanada ir Australija galime pasirašyti susitarimą dėl keliaivių duomenų įrašų, tačiau mes negalime pasirašyti panašaus dokumento ES viduje. Taigi, ką tai parodo apie mūsų taikomus standartus? Mes norime aiškios kontrolės ir mūsų piliečių apsaugos. O dabar atmetę šį pasiūlymą mes tikrai žengsime atgal keliariais metais. Iš viso šio proceso aš pasimokiau to, kad dabar 16 valstybių narių ne vien tik tai e, atlieka tą, tą darbą vadovaudamosi savo nuostatomis, bet panašu, kad ir visos kitos valstybės prie jų netrukus prisijungs. Ir tokia sistema nieko neapsaugo, nei mūsų piliečių, nei tų, kas pas mus atvyksta. Ir aš manau, kad tai yra baisu. Būtų labai gerai, jei žmonės prisimintų apie pagrindinius e, principus. Bet man visiškai nepriimtina, kad žmonės e, pasirenka kažkokius visiškai nevykusius argumentus tam, kad pagrystų savo visiškai nevykusią poziciją. Aš esu suirzęs, ponė pirmininkė, ir, ir visiškai teisingai, dėl to, kad tokį svarbų klausimą šis parlamentas, šis komitetas taip ne, nevykusiai uh, svarsto ir elgesi su juo visiškai netinkamai. Jūs kalbate apie tai, kad mums reikia rūpintis piliečių gerovę ir kad reikia palaukti duomenų apsaugos direktyvos. Bet juk mes, ponė pirmininkė, visi gerai žinome, kad tol, kol mes lauksime šios direktyvos, tol, kas, kol lauksime, negalėsime ir jos užbaigti, neturėdami šio dokumento. Dėl to, kad tie klausimai e, duomenų apsaugos direktyvoje, kurie yra, e, e, kai kurie jos aspektai yra susijęs su šiuo dokumentu. Ir, ir kiek mes dar lauksime duomenų apsaugos direktyvos? Vienerius metus, dviejus, penkerius. Ir tuo metu daugybė pažeidžiamų žmonių kenčia nuo grasinimų, nuo nusikaltelių veiksmų. Uh, Pirmininkė, aš turiu pasakyti, kad šis komitetas tikrai yra bevertis. Jis visiškai niekam tikęs. Ir aš noriu labai aiškiai pasakyti, ponė Intvel, ši, jūs dabar turite išbraukti savo vardą iš tų, kas, kas dirba ties Kanados dosie. Nes jūs elgitės visiškai hipokritiškai, veidmainiškai. Of course, of course, no, no, let's, let's follow some order. Taip, taip prašau tvarkos, taip aš suteiksiu Jums galimybę pasisakyti, bet dabar prašau tvarkos. Pone Albrechtai. Ačiū, ponė pirmininkė. Palaukit, palaukit. Jis pirmasis paprašė žodžio. Prašau. Pone Albrechtai. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad akivaizdu yra tai, kad šią sistemą svarstėme ne vieną ir ne du kartus. Jau daugiau nei metai svarstome šį pasiūlymą ir jums puikiai yra žinoma, kad žaliesiems apskritai e, keliaivių duomenų įrašų sistema, rinkimo sistema yra visiškai mums nepriimtina, nes mes manome, kad duomenų e, e, saugojimas ir profiliavimas prieštarauja ES teisynui ir nacionalinėms teisės aktams, ir apie tai buvo kalbėta ir Teisingumo teisme, ir Strasbūro teisme. Tačiau buvo pasirinktas politinis kelias, komisija patikė savo pasiūlymą, jis buvo atmestas, bet tai nereiškia, kad, nega, kad niekam nerūpi galimybė keistis informaciją Europoje. Mes visi sutarėme, kad kuo geriau policijos pareigūnai, teisėsaugos pareigūnai keistis informaciją, tuo bus visiems geriau. Mums reikia bendrų standartų ir mes šiuo metu rengiame Europos tyrimo orderį. Taip pat galvojame ir apie tai, kaip galima būtų keistis informacija tuo atveju, kai iš, e, yra realių įtarimų dėl konkretaus asmens. Bet kai yra realių įtarimų, o ne, ne kažkokių abstrakčių menamų argumentų, jog reikia kažką sekti. O šis dokumentas kaip tik yra pagrystas tuo, kad e, neturint konkrečių įtarimų, o tiesiog bendrai bus e, e, renkami duomenys. Tai yra politinis sprendimas. Juk mes čia priiminėjame nuolatos sprendimus ir negalima abejoti tuo, kad mes priimame sprendimus visiškai rimtai ir, ir pasvarstę visus, pasverę visus argumentus. Tai yra labai aiškus sprendimas, kuris atspindi šio komiteto um, narių daugumos politinę nuostatą. Tai nereiškia, kad nebus kitų galimybių uh, pagerinti keitimąsi uh, informaciją, kad ir jeigu kalbėsime, pavyzdžiui, apie oro linijų keleivių įrašų rinkimą ir kad yra Kanad, apie Kanados dosie. Yra įvairių būdų rinkti informaciją. Ir praeitėje, kai buvo įtarime, jog asmo gali būti įsitraukęs į teroristinę veiklą, buvo galimybių rinkti informaciją apie jį. Mes tiesiog turime gerinti keitimąsi informaciją apie nusikalstamą veiklą įtarimus asmenys visoje ES turime gerinti standartus ir reikia taip turėti bendrą pagrindą, remtis kuriuo galėtume keistis informaciją. Bet juk nemažiau svarbu, svarbu yra gerbti pagrindinės teisės ir teisės viršinybės principą. Taigi, prašau gerbti šį sprendimą ir nepamiršti, kad mūsų laukia kiti darbai. Ponas Vos, ačiū. Aš visiškai pritariu Timothy Kirkhop žodžiams. Aš esu labai nusivylęs, kad mums nepavyko patvirtinti bendrų taisyklių Europoje. Šiandieną mes parėmėme tokį požiūrį, kuris tikrai netarnauja piliečių interesams. Ir galbūt e, tai yra šioks toks sutapimas, kad šiandien būtent komitete buvo primtas šis sprendimas. Aš norėčiau, kad sprendimas būtų perkeltas į plenarinį posėdį. Aš nenoriu laukti jokių kitų svarstymų ir kitų sprendimų. Tai yra neprasminga, nes valstybės narės daro savo reikalus, kuria sistemas ir nesugeba tinkamai sureaguoti į situaciją. Ir mes štai šiandien ir parodėme. Uh, savo požiūrį ir mes tikrai turė, neturėtumėme laukti kitų sprendimų. Turime sukurti bendrą pagrindą, teisinį pagrindą, kad nebūtų taikomos įvairios nuostatos. Turėjome parengti tokią sistemą, kad piliečiai žinotų, ko jiems tikėtis ir nereiktų jiems galvoti, ar čia duomenų apsauga, apsaugos nuostatai turėtų suvaidinti svarbiausią vaidmenį ar kaip. Mes vilkiname situaciją. Pirmininkas, žinau, kad yra norinčių dar pasakyti, po to yra kolegų, kurie nori sureaguoti į ankstesnius pasisakymus. Ir po to yra dar narių, kurie nori irgi įsitraukti diskusijas. Pane Jimenez. Atsiprašau, kad vėl grįžau ir dar noriu pasisakyti. Gal ne, ne, neteisingai mane supratote, aš tiesiog norėjau pasakyti. kad tie, kurie balsavo prieš, nepasisako už kovą su terorizmu. Ne tą norėjau pasakyti. Tiesiog, aišku, visi pritarė bendram principui, kad su terorizmu reikia kovoti. Tačiau aš manau, kad tai, ką mes darome, tai pirmiausia bandome apsaugoti piliečius. Tačiau turime tą daryti šiek tiek atsargiau. Galima teikti, kad praradome galimybę, tačiau aš manau, kad viską reikia daryti labai atsargiai, atidžiai, na dabar ploti dėl to, kad mes balsavome prieš, kažin ar verta, nes yra daug žmonių, kurie tikrai yra nusivylę ir nuliūdę, kad nepadarėme, nepasiekime jokios pažangos šioje srityje. Pone Intfeld, ačiū pirmininkė. Pirmiausia, ponui Kerkhopui norėčiau pasakyti, jis nori mane užčiaupti, nes nenori, kad aš pasisakyčiau. Uh, Deja, čia yra parlamentas, turiu Jums pasakyti, ir turiu teisę kalbėti kaip ir bet kas kitas. Jūs mane kaltinate veidmainiavimu, neteisingų faktų pagrindų. Tikriausiai prisimenate, kad kai rengiau pranešimą dėl ES ir JAV susitarimo dėl keliaivių duomenų rašų, aš siūliu balsuoti prieš ir balsavau prieš. Ir aš neprisimenu, kad tada, kai pralaimėjau tuos balsavimus, aš buvau tokia nusivylusi kaip dabar EPP Aš siūliau balsuoti už susitarimą su Australija ne dėl to, kad aš taip, taip, taip palaikau PNR ir keliaivių duomenų įrašus. Aš tiesiog siekiau kompromiso ir norėjau atspindėti viso parlamento nuomonę, dėl to ir siūliau balsuoti už tą susitarimą. Neketinu, kaip pranešėjai, atsisakyti pranešimo dėl sutarimo su Kanada. Uh, ir pažiūrėsiu, kokia bus komiteto nuomonė ir kokia bus mano rekomendacija. Aš gal rekomenduosiu balsuoti už arba prieš, aš dar nežinau, kaip ten bus, bet aš manau, kad kaip ir jūs, aš irgi turiu teisę į nuomonę ir ponia vos. Ir būtent dėl tos priežasties aš nemanau, kad tai yra koks tai sutapimas. Tiesiog mes nuosekliai iš pat pradžių laikėmės tos pačios pozicijos. Ir aš norėčiau paklausti, kuomet jūs manote, aš sakiau, kad balsuosiu prieš ir balsavau, balsuosiu už ir balsavau prieš, tada galite mane veidmainiavimu apkaltinti. Tačiau aš visuomet siekiau kompromiso ir sakiau, kad reikia pirmiausia patvirtinti duomenų apsaugos direktyvą, nes tai yra pagrindas policijos ir teisėjų bendradarbiavimui. Ir galiausiai suprantu, kad kai kurie nusivylę ir supykę, tačiau kaltinti tuos, kurie balsavo už pirmąjį pakeitimą kad jiems nerūpi piliečių saugumas, man tai atrodo yra veidmaine, veidmainiavimas ir tikrai nesažiningas pareiškimas ir labai rimtas kaltinimas. Dėkuoju. Now, Mrs. Holmeyer. Pone Holmeyer. Pirmininkė, kolegos. Timotis Kirkhop turi daug patirties. Jis anksčiau dirbo ministru, taigi aš pritariu jo nuomoniai. Panios Liopės pareiškimai, kad e, keliaivių duomenų įrašai, įrašais galime nieko nepasieksime, ne, visko nepasieksime, tačiau yra tai yra labai svarbus elementas kovojant su terorizmu, ypatingai rimtu terorizmu. Na ir tie žmonės, kurie yra sužeidžiami, nužudomi dėl to, kad mes negalime sukaupti ir surinkti pakankamai informacijos. Tačiau problemos dalis yra ta, kad informacijos pakankamai neturime ir negalime ją naudotis prevenciniais tikslais. Pone Intfeld, aš suprantu, kad tas veidmainiavimas, apie kurį kalbėjo ponas Kirkhopas, buvo štai koks. Jūs pasisakote už keliaivių duomenų įrašų sistemą, bet iš esmės balsuojate prieš ją. Jūs teigiate, kad viskas priklausys nuo duomenų apsaugos direktyvos. Na, atsiprašau, tačiau keliaivių duomenų įrašų klausimas nėra tiesiogiai susijęs su duomenų apsaugos direktyva, tiesiog tai yra susijęs su tuo, kokius standartus mes giname, o tai, ką jūs padarėte dabar, tai reiškia tiesiog, kad kova su terorizmu sulėtėja dėl to, kad trūksta duomenų dėl to, kad jų nėra pakankamai ir tai, ir dėl to jūs, jūs esate dabar atsakinga, jūs negalite atsikratyti tos, tos atsakomybės ir man neramu ir dėl to, kad Europos parlamentas dabar atsiribojo nuo tų darbų, nes visos valstybės narės dabar galės tarp vyriausybinių pagrindų daryti, ką nori be Europos parlamento ir tarpusavį pasirašinės susitarimus tarp vyriausybinių pagrindų. Gali, dab, gali dabar būti 10, 15 ar 20 tokių valstybių narių, kurios tarpusavėje susitars, o mes visiškai nusiplovėme rankas. Ir tikrai Timotis Kirkop su taryba bandėsi, bandė dėrėtis ir nėra teisinga teikti, kad jis nesėmė visų pastangų. Mes dabar visi turime prisimti atsakomybę. Aš nesakau, kad jūs nenorite kovoti su terorizmu, jokių būdų. Aš manau, kad visi pritarė tam, kad reikia kovoti su terorizmu, tačiau klausimas, kaip ir kiek griežtai mes norime tą daryti. Dėl to ir nesutinku su tuo, kad, na, galbūt EPP pasisako už griežtesnę kovą su terorizmu nei kiti. Man, Manfredo Weberio vardu aš irgi norėčiau Jums priminti, kad aš maniau, jog būtų buvę prasminga balsuoti plenarinėme posėdėje, tuomet galėtumėme pasikonsultuoti su visais kolegomis ir išsiaiškinti, ar jie pritarė mūsų pozicijai, kurią šiandien patvirtinome, ar ne. Mes pasitikime kanadiečiais ir JAV, lai jie daro, ką nori, o savimi nepasitikime. Norėčiau irgi tarti žanginį žodį. Kągi buvo priimtas sprendimas susijęs su piliečių saugumu ir jų teisėmis. Tai yra labai svarbus sprendimas, negalime jo ignoruoti, negalime jo nuvertinti. Na, bet buvo priimtas toks sprendimas ir demokratiškai jis buvo priimtas. Tai yra susijęs su demokratija, turime tai pripažinti iš pat pradžio aiškiai tą sakėme. Mes gerbėme tą sistemą, kuri veikia pas mus, bet iš tos sistemos norime šį bei tą panaikinti, kaip ir teigiame. Aišku, tai yra susiję su na, visais iš ankstiniais susitikimais, su šešėliniais pranešėjais ir panašiai. Niekas čia iš tiesų neįvyko netikėtai. Mes mėnesius apie tai kalbėjomės ir niekuomet negavome įtikinančių įrodymų, kad ši sistema bendrai paėmus yra absoliučiai būtina kovojant su terorizmu. Taigi aš manau, kad neteisinga, neteisingi yra tie kaltinimai, kurie buvo išsakyti. Na ir visos tos diskusijos tarp šešėlinių pranešėjų, uh, visuomet mes teigiame, kad duomenų apsaugos teisės aktai bus atitinkamas reglamentas ir policijai teisės saugai reikia paketo, kuriame būtų viskas ir toliau galime žengti pirmin. Mes visi tą teigiame, visi tą siūlėme. Tačiau visuomet buvo pateikiami kontraargumentai, teigiama, kad to nereikia, kad reikia pirma, bet reikia pirma paketo mūsų manimų. o po to jau būtų galima peržiūrėti Europos keliaivių duomenų įrašų sistemą plačiai. Yra daug e, įvairių procedūrų, kurių mes laikėmės ir visuomet išsakėme aiškiai savo poziciją. Na, jeigu norite, galime perkelti klausimą į plenarnį posėdį. Tačiau pagrindinis dalykas yra štai koks. Jeigu taip pasielgsime, tuomet sukursime precedentą. Ir tada tuo gali pradėti būti, tuo gali pradėti piknaudžiauti. Visi. Bet aišku, suprant, supraskite, EPP, ne visuomet jūs esate teisūs. Dar yra keletas komiteto narių norinčių kalbėti. Pone Sipel, pone pirmininkė. Mūsų diskusijos dėl keliaivių duomenų, įrašo duomenų sistemos kovo, kovojant su uh, E, terorizmu iš tikrųjų nuspalvintos jausmais, emocijomis. O šiaip kartais mes pamirštam faktus. Pone Hulma e, pasisakymo pabaigoje sakė, kad ji visiškai nekaltina niekieno ir ne tai, kad čia toks sprendimas reikštų atsisakymą kovoti su terorizmu ir buvo pasakyta, kad visi tie, kas atmetė rezoliuciją, iš tikrųjų turi prisimti atsakomybę, nes jau rytoj gali įvykti teroro išpolis. Tad, manyčiau, tikrai buvo teisingai pasakyta, turint galvoje Bostono įvykius. Tai, tai vėlgi Kita vertus, e, tai netinkamas argumentas e, įtvirtinant, tai yra sakant, kad būtinai e, bendra ta keliaivių duomenų įrašo sistema padės kovoti su terorizmu, nes JAV tokią sistemą jau ta, turėjo daugelį metų. O Europos Sąjungoje mes turėtume iš tikrųjų blaiviai objektyviai įvertinti, ar iš tikrųjų tikslinga turėti vieną direktyvą, ar vis dėlto būtų galima geriau panaudoti dabartines direktyvas ir tiesiog e, pagerinti bendradarbiavimą tarp e, institucijų. Tad dabar e, iš tikrųjų nepamirškim, kad keturios pagrindinės frakcijos yra pateikusios tam tikrų rekomendacijų susijusių su, šitų, su šiuo klausimu. Tad, o kalbant apie procedūrinės taisyklės, tai m, mm, tos taisyklės numato, kad jei komitete e, atmetamas direktyvos pasiūlymas, tada e, taip, tai e, Tai, tai nėra taisyklės sakančios, kad tada tą klausimą reikėtų pateikti plenariniai sesijai. O čia buvo pasakyta, taip, galbūt būtų galima kažkaip vis dėlto pramušti, būtent prastumti tą direktyvą ir pateikti ją į plenarinę, plenarinę sesiją. Tačiau vis dėlto tokios taisyklės nėra. Kitas kalbėtojas. Aš norėjau pasakyti, e, ne, e, tai yra ne, nekomentuoti procedūrą, tačiau pasakyti tam, tikrą, tam tikrų esminių e, dalykų. Taip, matau, kad dauguma čia stengiasi primesti savotiškai savo daugumą ir argumentas buvo panaudotas, jog atmetus štai šitą direktyvos pasiūlymą, tai dėl to nukentėtų mūsų piliečių saugumas ir apskritai ir nacionalinės uh, duomenų tada įrašų sistemos susilpnėtų. O dabar norėjau e, pakomentuoti procedūrinį klausimą. Paprastai komisija pateikia teisės akto pasiūlymą. Ir tada mes komitete parengiam pranešimą dėl komisijos teisės akto pakeit, pasiūlymo. Ir po to tada vėlgi čia buvo kalbama apie vieną pakeitimo pasiūlymą dėl to, kad reikėtų atmesti direktyvos pasiūlymą. Bet mes turėtume šiaip jau prieiti prie galutinio balsavimo, prie galutinio balsavimo dėl viso komisijos pakeitimo pasiūlymo ir pagal Europos darbo tvarkos taisyklės tą tada klausimą būtų galima paduoti e, svarstyti per plenarinę sesiją, nes tai iš tikrųjų e, E, tai plenarinės sesijos prerogatyva, tai yra pagal 196 straipsnį numatoma kompetencija komitetui, o pagal šitą, pagal šitą taisyklę, kad e, mes e, vis dėlto negalim atmesti šiaip jau komisijos teisės akto pasiūlymo tokį sprendimą gali priimti tik tai e, plenarinė sesija, per plenarinę sesiją. Tokios yra taisyklės ir jų reikia laikytis. Tad balsavimas turėtų vykti visoje, tai yra plenarinėje sesijoje ir aš nežinau, kodėl čia uh, turėtų būti apeinama ta nuostata. Nežinau, kodėl čia dalis šito komiteto narių galėtų baimintis dėl to, kad e, šį sprendimą reikėtų pateikti plenariniai sesijai. Kodėl reikėtų abijoti? Mes tiesiog turėtume laikytis darbo tvarkos taisyklių. Tad tiek tiek ir mes turėtume veikti laikydamiesi taisyklių, pirmininkė. Pirmininkas. Dar paaiškinsiu. Situacija štai tokia. Balsavimas buvo numatytas e, valandai 30 minučių, nes mes įsivaizdavom, kad balsavimas bus gana sudėtingas. O dabar situacija tokia, kad buvo balsuojama dėl pakeitimo atmesti direktyvos pasiūlymą ir e, už jį balsuota teigiamai. O dabar buvo pasakyta prieštaringų argumentų, buvo iškelta klausimų dėl darbo tvarkos taisyklių, bet reikėtų vis dėlto išklausyti kitų dar komiteto narių norinčių kalbėti, o ir tada aš paaiškinsiu būtent e, procedūrą, dėl, būtent galimybę e, perduoti šį klausimą plenariniai sesijai tą aš paaiškinsiu, bet kol kas aš dar norėčiau suteikti žodį kolegoms, kurie norėtų pasisakyti. Pone Argentinį. Ačiū pirmininkė. Aš nenoriu dabar komentuoti balsavimo rezultatų, tačiau e, žaliųjų frakcijos koordinatorė būdama aš klausausi čia vykstančių diskusijų, esą mes čia tarsi vyko nedemokratiškas balsavimas ir dabar čia mėtomi darbo tvarkos taisyklių straipsniai um, kaip argumentai. Aš šiaip jau atstovauju ne didžiausiai frakcijai, mes dažnai pra, pralaimim, Bet būtent tokios yra demokratijos taisyklės. Ir mane šokiruoja toje aplinkybė, kad dabar kilo diskusijos, kaipgi būtų galima apeiti šitokį aišku balsavimo rezultatą. Nes tokiu būdu tai daromas savotiškas šantažas, ar būtų daromas šantažas e, tų, kurie štai tai balsavo atveju, Tad čia iš tikrųjų mes tuo būdu rodom, kad mes negerbėm balsavimo rezultato ir, nebals, ir negerbėm tų, e, kurie e, savo frakcijų vardu vis dėlto balsavo vienaip ar kitaip. Tad e, aš galėčiau atsakyti pono Weberio, pono Weberio klausimus, tačiau vis dėlto norėčiau, kad mes kad, kad mes vis dėlto dirbtume demokratijos dvasioje, o dabar matau, kad e, demokratinės nuostatos kažkaip čia išgaravo e, šioje salėje. Toliau ponas Pirker. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, kur kas daugiau dalykų čia įvyko, negu kad atrodo iš pirmo žvilgsnio, iš paviršiaus žiūrint. Dabar buvo pasakyta daug argumentų, bet, bet faktas yra tas, kad keliaivių duomenų įrašų sistemos yra nacionalinės prerogatyvos. Tad Čia buvo pasakyta, kad taip, tokiu būdu, neturėdami tokios bendros sistemos, mes negalėsim deramai kovoti su terorizmu, negalėsim kovoti su tarptautiniu nusikalstamumu. Ir būtent tokiu balsavimu mes savotiškai užsikirto, užkirtom savo kelią būti veiksmingesni, kovodami su terori, terorizmu, su rimtais tarptautiniais nusikaltimais. Danija štai rodo gerą pavyzdį nacionalinių lygių. 80 procentų nusikaltimų susijusių su būtent tarptautiniais, tai yra tarptautiniu tarptaut, organizuotų nusikalstamumu, 80 procentų jau išaiškinta ar užbėgta įvykiams už akių, todėl kad buvo tinkamai pasinaudota keliaivių duomenų įrašo sistemos e, duomenimis. E, Tad tokiu būdu taip, o čia dabar mes savotiškai vėl nuleidžiam rankas, turiu galvoje mūsų, mūsų piliečių saugumą. Koraca Bild. Aš kalbėsiu labai trumpai, ponė pirmininkė, aš galėčiau pritarti pranešėjui Kirpkaupui, jo žodžiams ir kolegoms Beveriui, galėčiau pritarti, kad iš tikrųjų e, galė, turėtume pasinaudoti e, būtent e, darbo tvarkos taisyklių numatytą tvarką, pateikti šitą klausimą, balsuoti visiems kolegoms per plenarinę sesiją. Čia ne tai, kad mes norim dabar apeiti šito komiteto štai išreikštą valią, balsavimo rezultatą Bet e, kita vertus dabar, jeigu siejam su duomenų apsaugos direktyva, tai reikštų, kad mes tiesiog savotiškai nusiplausim rankas, kad mes jau nieko nepasieksim per mūsų kadenciją. Nes e, vėlgi e, mes turėtume būti realistiškesni, laiko nedaug. Ir ne mes vieni čia užsi, užsiemėm šituo klausimu. Tas klausimas buvo aptarinėjamas metų metus. Tad jeigu dabar jį susiesim uh, padarysim priklausomą nuo duomenų apsaugos e, direktyvos, tai tokiu būdu vėl mes tiesiog e, nusplautume rankas. Tad mes, e, gerbdami šiaip jau kartu ir komiteto balsavimo rezultatą, mes turėtume kartu sudaryti galimybę visiems parlamento nariams išreikšti valią per plenarinę sesiją. Chairman. Panešėjas. Pirmininkė, Žmonės teigia, kad bandome išvengti taisyklių. Priešingai mes tiesiog laikomės procedūrinių taisyklių. Ir aš norėčiau paprašyti jūsų pasikonsultuoti su savo padėjėjais ir konsultantais, nes mano pranešimas dėl nusikaltimų statistikos, kur buvo tas pats procesas taikytas, jis buvo nusiųstas į plenarinį posėdį ir ten buvo atmestas, nes tokios yra parlamento taisyklės. Procedūrinės taisyklės niekas jų neišradinėja priešingai. Uh, čia vyksta galtinis balsavimas ir po to atmetimą patvirtina visas parlamentas. Tokia yra taisyklė. Aš visiškai patvirt, patikrinau faktus ir e, sakau tai, kaip yra. Pirmininkas. Pasiaiškinkime. Pirmiausia, buvo na, balsavimų motyvų pasiaiškinimas įvyko ir kai kurie pareiškimai buvo labai, na, visi, visi laisvai pasisakė, tačiau norint užbaigti diskusijas, man atrodo, reikia nepamiršti to, kad visi sutinkame, kad esmė čia nėra, kad mes griežčiau ar tvirčiau kovot, norime kovoti su terorizmu. Niekas neturi teisės čia nepasitikėti kitų įsitikinimais ir noru kovoti su terorizmu. Ir aš manau, teisinga būtų sakyti, kad ne tik kad visos politinės frakcijos, bet ir visi komiteto nariai ryštingai nori kovoti su įvairio, įvairiomis terorizmo formomis. Čia nebuvo pagrindinis dalykas. Balsavimo metu mes tiesiog bandėme apsispręsti, ar pritarėme ar ne tiems klausimams, kurie buvo aptarti. Ilgai, ilgos diskusijos vyko dėl tų klausimų, dėl kurių nebuvo sutarta. Pirmiausia, dėl taikymo srities. Antras dalykas - saugojimo laikotarpis. Ir trečias - kokių skrydžių duomenys turi būti surenkami, ar tik ES, ar skrydžiai ir į trečiasią šalis, ir iš trečiųjų šalių skrydžiai į ES ir atvirkščiai. Na ir ypač kalbant apie rimtus nusikaltimus, būtent rimtų nusikaltimų apibrėžimas buvo ginčytinas. Tai nėra vien tik tai terorizmas, bet ir na, pasiūlyme kalbama ne tik apie terorizmo nusikaltimus, bet ir apie kitus rimtus nusikaltimus. Tai yra nusikaltimus, kurie patenka į arešto orderio aprepti ir kitus nusikaltimus, kurie nėra susijęs su terorizmu. Daugelį kitų nusikaltimų. Tai, yra, tai buvo pagrindinės ginčytinos temos. Ir niekas čia neturi teisės nepasitikėti kitų įsitikinimais ir noru kovoti su terorizmu. Tačiau balsavimas įvyko, tai buvo orientacinis balsavimas, taigi dabar išsiaiškime, kokia bus procedūra, ką reiškia orientacinis balsavimas. Tai yra balsavimas suteikiant dėry, įgaliojimus dėryboms. Ir tik šis balsavimas ir galėjo įvykti, nes nepamirškime, jog šis klausimas keliaivių duomenų įrašai išties yra labai jautrus, kontroversiškas. Tai tapo aišku ir diskusijų metu. Keliaivių duomenų įrašai yra vienas iš penkių klausimų, kuris buvo užblokuotas po pirmininkų sueigos. Pirmininkų sueiga yra valdantis organas, kalbant apie parlamento darbo procedūras. Buvo priimtas vienašališkas sprendimas ir taryboje pakeisti teisinį pagrindą dėl Šengeno sienų kodekso reglamento. Taigi taryba pakeitė teisinį pagrindą nuo 77 straipsnio, kur parlamentas priima galutinį sprendimą, buvo pakeistas 70 straipsniu, kur yra įtvirtinami tarybos sprendimai. Mes tam protestavome ir pirmininkų sueigoje buvo nuspręsta blokuoti penkis penkius klausimus - Šengeno sienų kodeksą, Šengeno vertinimo sistemą, kibernetinius nusikaltimus, keliaivių duomenų įrašus, įrašų sistemą. Tai buvo penki klausimai, kurie buvo, kurie buvo užblokuoti pirmininkų sueigos, įskaitant ir tyrimo orderį. Taigi visas tas paketas buvo užblokuotas pirmininkų suėgos. Ir tik pirmininkų suėga gali pakeisti sprendimą ir vėl atnaujinti diskusijas dėl to klausimo. Taigi dabar mes, aišku, buvo primtas klausimas, ar galime perkelti šį klausimą, šį balsavimą į plenarinį posėdį, tą sprendimą gali parimti tik pirmininkų suėga. Ir jeigu dauguma pritarė, aš kreipsiuosi į pirmininkų suėgą ir paprašysiu, kad tas klausimas būtų uh, aptariamas pirmininkų sueigoje ir jie tada priims sprendimą, ar perkelti į plenarinį posėdį ar ne. Ir tik pirmininkų sueiga gali nuspręsti, ar galima atblokuoti tuos paketus, įskaitant ir šį, nes jeigu, kol paketas nėra atblokuotas, balsavimas plenarinėme posėdyje nei dėl vieno penkių tų klausimų negali įvykti. Prisimenate, mes tokį sprendimą esame jau prieėmę. Taigi, įmanoma tą padaryti ir aš šią procedūrą dabar jums ir siūlau, jeigu jūs pritarėte. Ponas Weberis. Na, pirmiausia, norėčiau pasakyti, pirmininkė, kad mes manome, jog galutinis balsavimas turėjo įvykti. Praeitą savaitę vyko diskusijos dėl CO2 emisijų. Ir pirmiausia buvo primtas sprendimas, pagal kurį buvo sugražintas klausimas ir tada vyko galutinis sprendimas, bet ten nebuvo daugumos. Praeitą savaitę buvo dvi skirtingos daugumos. Taigi jis buvo nusiustas į plenarnį posėdį ir aš manau, kad tą patį turime padaryti ir dabar. Čia yra procedūrinis klausimas, jis dar nėra išspręstas ir aš būčiau labai dėkingas, jeigu mes galėtumėme apie tai pasikalbėti ne tik čia, mūsų komitete, bet ir pirmininkų sueigoje. Na ir galiausiai visi žinome, kad tai yra labai svarbi tema, visi žinome, kad ji yra jautri. Taigi, jeigu stambiausia frakcija kelia teisinius klausimus, ne iš niekur, bet remiantis taisyklėmis reikia į tai rimtai atsižvelgti. Jeigu atviri klausimai dėl to, ką gali padaryti komitetas ir panašiai, galbūt reikia kreiptis į mūsų teisininkus paklausti jų nuomonės. Ir jeigu tai yra procedūrinis klausimas, tada, tada galiausiai jis e, nukeliauja į AFKO komitetą. Tai buvo ir kitais atvejais. Taigi, ar komitetas turi teisę sugražinti klausimą savo ruoštų, tiesiog primdamas savo sprendimą, reikia pasiaiškinti, kaip ten yra. Bet tikrai labai gerai, jeigu klausimas pateks į pirmininkų sueigą, aš manau, kad ten tinkamiausia vieta jam. Ich möchte, auch wenn Manfred Weber eben dem schon vorgegriffen. Gerai, Manfredas Weberis Pirmasis pasakė tai, ką aš norėjau pasakyti. Bet aš nemanau, kad tai yra orientacinis balsavimas. Mes turėjome pasiūlymą, dėl jo balsavome. Ir manau, kad mes turėtume dabar balsuoti dėl teisėkuros tekstui pateiktų pakeitimų. Taip yra numatyta darbo tvarkos taisyklėse, kiek man yra žinoma. Ir aš manau, kad mes turime baigti dirbti savo darbą pagal nustatytą darbo tvarką. Ir galbūt po to galim bus aptarti, kaip vertinti tokį sprendimą, bet juk, bet juk ir praeitėje esame panašiai balsavę. Suprantu, kad gal toks balsavimas uh, neturi didelės prasmės, bet aš manau, kad mes vis tiek turime, turime balsuoti. Tai tikrai nebuvo orientacinis balsavimas. No, me, there is, there is Atsiprašau, bet dar kažkas paprašė žodžio. Ponas Vojcichovski. Janas Vojcichovski, aš esu, ponė pirmininkė. Aš esu kiek nustebęs, kad tiek nerimaujama dėl darbo tvarkos taisyklių, kurios yra labai aiškios. Tenai labai aiškiai parašyta 56 straipsnėje numatyta, kad jei komitet, komitetas atmesta pasiūlymą, tuomet būtina elgtis pagal šį straipsnį. Ir kiek suprantu, jeigu komitetas atmeta kokį nors pasiūlymą, tuomet dėl to pasiūlymo turi balsuoti visas parlamentas plenarinėme posėdėje. Ir balsuojant plenarinėme posėdėje, komiteto nariai gali arba balsuoti taip, kaip balsavo komitete, arba gali pakeisti savo nuomonę. Taigi, darbo tvarkos taisyklėse viskas yra nurodyta. Ir nereikia dabar čia dėjot dėl to, kad šis pasiūlymas dabar yra visiškai atmestas. Taip nėra, ne, dabar dėl jo mes turime balsuoti plenarinėme posėdėje. Man tikrai yra visiškai neaišku, kodėl yra nerimaujama dėl to, kas įvyko. Kartais taip iš tikrųjų darbo tvarkos taisyklės gali būti interpretuojamos kiek skirtingai, bet šiuo atveju viskas yra aišku kaip diena, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pakomentuoti ką tik įvykusi balsavimą. Aš manau, kad uh, Tikrai nedėrėtų dabar pradėti kalbėti apie šio pasiūlymo turinį. Na, mano frakcijai visiškai primtina tai, kad dabar laikantis darbo tvarkos taisyklių šis dokumentas pateks į plenarinį posėdį. Aš suprantu, kad gal yra tokių, kurie nėra pratę pralaimėti per balsavimą, bet Įvyko tai, kas įvyko ir turime laikytis labai aiškių darbo tvarkos taisyklių. Gal yra kokios nors kitos taisyklės, aš nežinau, bet kiek man yra žinoma, parlamentas paprastai turi pakankamai priemonių savo rankose tam, kad išsiaiškintų, kaip dera elgtis tokiamis situacijomis. Jūs turite priimti sprendimą, jau gana dėrėtis. Pasiūlymas buvo atmestas per pirmąjį balsavimą. Suprantu, kad EPP gal labai sunku yra su tuo susitaikyti, bet taip yra. Ir dabar turėtume kalbėti gal apie tai, ką toliau turėtume uh, daryti. O tikrai dabar nelaikas ne ir ne vieta yra kalbėti apie šio dokumento turinį. Ponas Albrecht. Esu įsitikinęs, kad mes Tiesiog turime susitaikyti su tą mintimi, kad sprendimas buvo priimtas. Teisinė prasme, priimtas sprendimas yra visiškai pakankamas. Net nėra jokio reikalo dar dėl ko nors balsuoti. Nėra reikalo balsuoti dėl to, ar perduoti šį dokumentą plenarniam posėdžiui ar ne, nes viskas yra ir taip aišku. Be abejo, nu, visos mūsų tarnybos turėtų užtikrinti, jog laikomasi yra darbo tvarkos, bet aš manau, kad mes savo sprendimą priėmėme. Pasiūlymas yra gražinamas. Stambiausių frakcijų koordinatoriai, EPP ir socialdemokratų koordinatoriai. Dabar dar galimybę pasisakyti ir po to baigsime šią diskusiją. Pone Matijas. Taip, mes atmetėme šį pakeitimą, tačiau mes dar ne, nebaigėme balsavimo. Okay. Madame Infeld. Pone Infeld, labai trumpai, ponė pirmininkė. Po šio balsavimo da, labai skirtingai yra interpretuojama da, ši situacija teisinė prasme. Aš nesu darbo tvarkos taisyklių ekspertė ir ponas Armėjo Lopės mano galva kalbėjo protingai ir teisingai. Uh, jei iškyla kokios nors neaiškios teisinė prasme situacijos, tuomet reikia pritaikyti e, e, tvarką, kuri galioja šiame parlamente ir yra skirta konkrečiai tam, kad būtų įspręsti, įspręsti bet kokie ginčiai. Taigi aš manau, kad mes dabar tikrai nepriimsime jokio protingo sprendimo. Dabar aš manau, kad šį klausimą reikėtų perduoti svarstyti koordinatoriams, koordinatorių posėdėje ir galime taip pat kreiptis į teisinę tarnybą, kad ji mums išaiškintų, kaip privalėtume elgtis. Aš manau, kad dabar tikrai nereikėtų mums priminėti kažkokio sprendimo. Pone Matijo, pone Perminkė, mes atmetėme šį pakeitimą, tačiau man atrodo, kad mes dar balsuoti nebaigėme ir aš asmeniškai norėčiau baigti balsavimą. Mais c'est un amendement, monsieur. Liui Mišelį tai buvo tiesiog pakeitimas, dėl kurio balsavome. Ir mes nebaigėme balsavimo procedūros. Ir todėl aš manau, kad par, pirmininkas turėtų tęsti balsavimą tam, kad galėtume tinkamai užbaigti balsavimo procedūrą. Mr. Morais. Pone Morais socialdemokratų koordinatorius, ką Jūs manote apie e, tolesnį darbo tvarką ir apie tai, kaip turėtume elgtis? Dėkoju, bet kiek aš suprantu, balsavimas šiandien komitete jau yra baigtas. Taigi čia viskas baigta. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad e, jau kalbėjo kolegos iš mano frakcijos ir pranešėjas, e, kalbėjo ir kiti. Ir aš suprantu, kad prieš pat balsavimą viskas buvo aišku. Pagal 56 stra, straipsnį šis dokumentas turėtų dabar patekti į plenarinį posėdį. Be abejo, dar galima būtų pasitikslinti, ar taip e, e, iš tikrųjų turėtų būti. Po to vyks balsavimas plenarinėme posėdėje ir tenai bus nuspręsta, ar šis dokumentas bus gražintas į komitetą ar ne. Ir e, frakcijų pirmininkai galėtų aptarti šį klausimą ir nuspręsti, ar galėtų šis dokumentas patekti į plenarnį posėdį. Bet mes suprantame, kad šis dokumentas turėtų būti svarstamas plenarnėme posėdėje. Štai taip mes interpretuojame darbo tvarkos taisyklės. Ir tai yra uh, paaiškinimas, kuris nėra, neturi nieko bendro su jokiais politiniais sprendimais. Tai tiesiog yra uh, darbo taisyklių interpretavimas. Taigi mes, socialdemokratų frakcija, norėtume, kad būtų kuo skubiau mums išaiškinti, ar mes teisingai suprantame galiojančią darbo tvarką. Ir tuomet mes norėtume, kad būtų elgiamasi pagal šią tvarką. Dėkuoju. Dėkuoju visiems, iš tikrųjų diskusija buvo labai įdomi, taigi dabar pasistengsiu viską apibendrinti. Pirmiausia, mums reikia teisinio paaiškinimo. Visoms situacijoms taikomas tas pats teisinis principas tai yra joks teisinės sprendimas e, e, negali prieštarauti galiojantiems teisės aktams. Vyko balsavimas ir po tokio buvo atmestas e, pakeitimas, tolesnis balsavimas prarado bet kokią prasme. Tai už, dėl to ir buvo sustabdytas balsavimas. Gal tai ką nors nustebins, aš suprantu tai, bet esmė yra ta, kad kai mes priėmėme sprendimą teisėtai, tuomet tas sprendimas panaikino bet kokią būtinybę toliau balsuoti. Tai buvo orientacinis balsavimas. Iš tikrųjų, orientacinis balsavimas pirmiausia dėl mūsų dėrybininkų įgaliojimų. Štai tiek. Bet nepamirškime, kad dar mūsų laukia plenarnis posėdis. Ir manau, panašu, kad niekas neprieštarauja tam, ką pasiūlė ponas Weberis. Tai yra kreiptis į pirmininkų suoigą, nes galiu Jums priminti, kad pirmininkų suoiga priemė sprendimą nebalsuoti dėl penkių dokumentų, kurie buvo apjungti į vieną paketą. Taip vadinamasis, taip vadinamai Schengeno dokumentų paketą po to, kai į taryboje buvo balsuojama prieš kelis mėnesius dėl teisinio pagrindo, kuris turėtų būti taikomas Šengeno sienų kodeksui. Taigi mes dabar kreipsimės į pirmininkų suoigą ir prašysime įspręsti šį teisinį, e, šią teisinę problemą. Ir tikimės, kad bus nuspręsta šį dokumentą perduoti plenariniam posėdžiui e, įgaliotas priimti sprendimus tokiais atvejais. Ir norėčiau Jums priminti, jog mes elgiamės e, pagal precedentus. Taigi galiu Jums priminti, kad kai buvo e, svarstomas dokumentų paketas dėl baudžiamosios statistikos, beje, mūsų pranešėjas tuomet taip pat buvo ponas Kirchopas. Ir tuomet pasiūlymas buvo atmestas ir po to mes nebalsavome dėl atskirų pakeitimų šiam paketui. Komitetas tuomet nusprendė, jog atmetus patį pasiūlymą atkrito bet kokią būtinybę balsuoti dėl tolesnių pakeitimų. Tai toks buvo, tokia buvo nubriežta finišo linija. Taip, mes balsavome tuomet dėl teisėkuros rezoliucijos, bet galiausiai sprendi, ga, ga, ga, galutinės sprendimas buvo perduotas plenariniam posėdžiui. Taigi aš siūlau taip pat elgtis ir dabar. Siūlau perduoti šį dokumentą plenariniam posėdžiui. O dabar turi, pradėsime koordinatorių posėdį. Pone Fos. Dar kartą norėčiau kai ką paaiškinti. Tiesiog jums leidus, aš norėčiau pakomentuoti e, sprendimo prieimimo blokavimą. Iš esmės, jis neturi nieko bendro su tuo, apie ką dabar kalbame. Mes balsavome dėl vieno o, e, pakeitimo, uh, bet nebalsavome dėl viso dokumento. Taip, bet pirmininkų suėgoje vienbalsiai buvo priimtas sprendimas plenarnėme posėdėje nebalsuoti, nebalsuoti plenarnėme posėdėje dėl šių klausimų. Man buvo labai aiškiai, labai labai aiškiai pasakyta, kad mes galime tęsti dėrybas, mes galime toliau tęsti šių dokumentų svarstymą, tačiau joks sprendimas nebus priimtas plenarnėme posėdėje kol kas. Tai yra tol, kol nebus e, nuspręsta atblokuoti sprendimus dėl visų penkių dokumentų. Man tai pasakė labai, labai aiškiai. Taigi aš dabar siūlau kreiptis į pirmininkų suėgą ir tikėtis, kad galiausiai šis dokumentas pateks į plenarinį posėdį. Tai taip turėtume elgtis. Gerai? Gerai, visiems dėkoju tuomet. 11.45 prasideda pirmininkų uh, koordinatorių posėdis. Prašau. Prašau susirinkti laiku. Dėkoju. She said, she said, yeah, just, uh, just, just, just, just, just, just, just, just, just,